koordinavimas pagal horizontą 2020, horizonto 2020 viduje, kaip būtų galima sukurti e, mokslininkų grupės, keitimus informaciją ir surinkti praktinę informaciją pagal Horizontas 2020 programą. Dabar mes stengiamės e, suderinti mokslininkų patarimus su įgyvendinimo galimybėmis. Šios temos toliau turės būti e, tobulinamas parlamente, todėl mes suteikėme e, pamatinius dokumentus, kurie leis toliau e, gerinti mūsų e, poziciją priimtą praėjusiu metu lapkričio mėnesį šiame komitete. Taigi tikimės, kad šiomis temomis bus daugiau paaiškinimų per diskusijas. Baigdama norėčiau pasakyti, kad per trilogus dar ne kalbėjome apie biudžetą. Mes e, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų grupė e, esame nusivylę, kaip ir daugelis kitų kolegų, dėl e, DFP rezultatų. Ir šiuo požiūriu mes turėtume kalbėti apie griežtesnę Horizonto 2020 programą, kuri uh, E, leistų e, e, sukurti daugiau užimtumo. Horizontų 2020 konkrečių programų pagal pirmąjį skyrių dar neturime. Ir reikia pasakyti, kad Horizontas 2020, Erasmus for All ir kosmos dar nėra atskirta. Tai turime dar konkrečių skaičių. Konkretaus skaičius Horizontų 2020 neturime. Vis tik tai neretai samata yra minima ir kalbama apie 71 arba 74 milijardus, priklausomai nuo pasirinkto skaičiavimo būdo. Tačiau manome, kad e, drąsesnis skaičius bus e, užtikrintas dėrybose, kurios dabar jau prasidėjo. Ir pagal mūsų skaičiavimus Ir mes manome, kad bus e, pasiektas biudžetas, kuris tenkins mūsų tikslus. Ir tie tikslai yra surašyti į mūsų ambicingą programą. Tikimės, e, kad biudžetas deramas bus asignuotas toli siekiančiai horizonto 2020 programai. Ačiū. Um. Ačiū Marijai. Dabar norėčiau suteikti žodį Ivo Belet, kuris e, pasisakys dėl naftos ir dujų išgavimo jūroje. Čia, woman. Labai ačiū pirmininkė. Sveiki. Gerbėmių kolegos, gerbiamą pirmininkę, kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Aš manau, kad mes pasiekėme susitarimą ir sulaukėme daug pritarimo šiam kompromisiniam pasiūlymui per pirmąjį svarstymą. Dėkoju e, pirmininkė už tai, kad puikiai pirmininkavote šiam E, galutiniam posėdžiui. Bendrai paėmus reiktų nepamiršti pasakyti, kad reglamento pasiūlymas buvo e, pakeistas ir virto pasiūlymų, direktyvos pasiūlymų. Tai yra gana e, ženk, svarbus dalykas. Na, Vienas iš pagrindinių elementų, kurį mes ap, apgynėme, yra kompetitingosios institucijos nepriklausomumas. Tai labai svarbu parlamentui, kad būtų labai aiškiai atskirt skirta valstybės narės administracinė institucija atsakinga už saugumą, operacijų, veiksmų saugumą ir aplinkosauginius aspektus ir administracinė nacionalinė institucija atsakinga už ekonominę plėtrą, už pajamas, įplaukas. Taigi, e, šis kompromisinis pasiūlymas tokį, užtikrino tokį atskirimą Na, o kitas labai svarbus elementas yra susijęs su licenzijavimu. Yra pasiektas susitarimas dėl e, sąlygų taikomų įmonėms, kurios kreipiasi e, dėl licenzijos e, žvalgyti naftą ir dujas jūroje. Ir buvo susitarta, kad tokios įmonės kreipdamosis dėl licenzijos, e, prieš pradėdama savo veiklą turi pateikti įrodymus apie savo finansinį pajėgumą padengti potencialios aplinkosaugos ir e, ekonominės žalos pasiekmes. Taip pat, kolegos, norėčiau paminėti, kad šis direktyvos pasiūlymas yra skirtas visoms valstybėms narėms. Ypač e, daug argumentų yra pateikusios e, tokios e, šalis, kurios neturi sienų su jūra, pavyzdžiui, Luksemburgas, Austrija, jos sako, mums neturi būti taikomas šitas teisės aktas. Tačiau yra tokių um, įmonių, kurios savo būsnės turi šiuose mm, sausumos valstybėse. Taigi šitas pasiūlymas turi būti taikomas visoms valstybėms narėms, e, tačiau tos sausumos valstybės turėtų perkelti šios direktyvos tik tai minimalius elementus. Yra tokių elementų, kurie bus taikomi tokioms, tokioms valstybėms, kurios neturi E, sienų su jūra. Ir dabar dėl baudžiamosios atsakomybės aspektas, šis aspektas buvo labai svarbus parlamentui. Mes pasiekėme e, kompromisą ir susitarėme, kad komisija iki 2014 pabaigos e, išanalizuos, ar ši direktyva gali būti susijęta su baudžiamosios atsakomybės direktyva. Ir um, parlamentas tai įsivaizdavo šiek tiek kitaip, tačiau mes sutikome su komisijos uh, kompromisu ir lauksime kitų metų pabaigos, žiūrėsime, ką komisija pasakys dėl konkretaus šito elemento būdžiamo atsakomybė. Dabar dėl direktyvos perkelimo ir dėl terminų, kuriuos siūlo parlamentas. Parlamentas šios terminus šiek tiek uh, sutrumpino E, e, tie terminai yra pakankamai griežti, tačiau visgi įmanomi toms įmonėms, kurios nori laikytis šios direktyvos būsimų reikalavimų. Taigi toks yra tas kompromisinis pasiūlymas ir mes esame tikri, kad dauguma e, šio komiteto narių pritarė šiam pasiūlymui. Ačiū. Ačiū Ivo už pateiktą informaciją. Devintas darbo tvarkės punktas yra atidėtas. E, turėjome pasikeisti nuomonėmis e, su Anne Jensen, e, kuri rengė pranešimą dėl 2014 metų biudžeto ir kartoju, kad šiuo klausimu diskutuosime e, kovo 24-25 dieną. Posėdis šiandieną yra baigtas, darbus tęsime rytoj nuo 9 e, valandos, o koordinatorių posėdis turės prasidėti pusė šešių. Taigi šiandienos posėdis yra baigtas, o koordinatorių posėdis prasidės e, pusę šešių. E, Kolegams noriu priminti, kad e, rytojus posėdis prasidės 9 valandą.